Baigiame balsavimus ir dabar bus pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Nėra užsiregistra, užsiregistravusiųjų pasisakyti dėl balsavimo motyvų. Jeigu tokių atsiras vėliau, tai raštu priimsime tos pasisakymus. Dabar skelbėme pertrauką iki 11 val.